Colleagues, can I just explain the reason why I'm hanging fire a little here before we start is because there's some. Uh... Gerbėjai kolegos, atsiprašau, kad mes šiek tiek vėluojame pradėti, dėl to, kad atsirado problemų dėl pono Kokso pranešimo ir aš laukiu dabar apie, apie pranešimo, apie tai, ar mes svarstysime šį pranešimą šiame posėdėje ar ne. Kažkabu apie pono Koho pranešimą. Dabar pasinaudodamas progą aš norėčiau pasveikinti pono Vandalen pakviestą lankytojų grupę, kuris sėdi salės pabaigoje, 25 žmonės, sveiki atvykę. Tikiuosi, kad jūs puikiai suprantate, kad dažniausiai mes dirbame ne tokioje didelėje salėje. Dabar esame dėkingi parlamento tarnyboms už tai, kad e, jos suteikė mums šią salę, nes paprastai mums tenka sadinti žmonės ant kėdučių. Taigi, nebejoju, kad taip įvyko dėl to, kad tarnybos žinojo apie jūsų apsilankimą. Dar truputėlį palauksime, kol sugrįž Matėjos ir pateiks mums papildomos informacijos. Tikiuosi, kad niekas tam neprieštarauja. Ja, Vorsitzende. Uh... Äh, Ačiū, panė pirmininkė. Iš tikrųjų, aš dar nepradėjau, aš tik tai <laughs> laukiau jūsų. Ar aš galėčiau oficialiai dabar pradėti äh, susitikimą mūsų ir perėmėm prie šio darbo atvarkės punktą. Pone pirmininkė, dabar dėl darbo atvarkės äh, kolega Kochas vėluoja, jisai dabar yra Frankfurte, čia iš tikrųjų saugumo priemonės yra sugriežtintas Frankfurte, dėl to jisai vėluoja. Uh, Aš žinau iš tikrųjų, kad kolegos e, turi dar klausimų dėl balsavimo sąrašo, dėl jo pranešimo. Aš e, norėčiau, kad galbūt mes į kitą posėdį perkeltume balsavimą dėl jo pranešimo. Tai būtų visai teisinga. E, ir galbūt galėtume pasiaiškinti, kokius dar klausimus galėtų iškelti kolegos dėl jo pranešimo. Čia tokia galimybė siūlau tiems kolegoms, kurie čia susirinka. Right, Grosh, Tai ar teisingai supratau, ponė Grošai, jūs siūlote, kad pono Grošo e, pranešimą svarstytume po to, kaip svarstysime visą darbo tvarkę ir prieš svarstydami pakeitimus dėl pakeitimų. Ar toks jūsų yra pasiūlymas, ponia Grošai? Taip, tuomet gerai, toks būtų jūsų pasiūlymas. Ar būtų prieštaraujančių dėl to? Ar pritarėme pono Grošo pasiūlymų? Jeigu taip, tuomet išbraukėme šį klausimą iš šios dienos darbo atvarkės ir nukeliame kitos dienos posėdžiui. Norėčiau atsiprašyti jūsų visų, kurie atėjote specialiai dėl šio darbo atvarkės punkto į šį posėdį. Atsiprašau. Tai taip pat reiškia, jog sekretoriatas rytoj turės pastumdyti mūsų darbo tvarkės punktus, kad mes galėtume įsiterpti į mums sutiktą laiką. Taigi mes turėsime pakoreguoti mūsų tvarkaraštį rytojaus posėdėje. Taigi, su tokiu darbo tvarkės pakeitimu, ponia Meisner. Taip, Prainai, norėčiau įsitikinti, ar tai reiškia, kad mes turėsime kitą darbo tvarkę, ar mes galime kažką perkelti iš rytojus popietės į rytojus rytą? Ar mes turėsime kitokią darbo tvarkę? Ar turėsime pakankamai laiko? Na, šiek tiek sudėtinga. Rytoj taip pat ateis ir komisijos atstovai. Taigi, siūlyčiau 24 darbo tvarkės punktą sutrumpinti ir paskui, kaip planuota, svarstyti 25. And indeed. Taip. Okay. Gerai. Taigi, su šiais pakeitimais tvirtiname darbo tvarkės projektą ir dar kartą atsiprašau tų, kurie atėjote specialiai dėl šio darbo tvarkės punkto. Tvirtiname protokolą, praėjusio posėdžio protokolą. Ar visi pritarėme praėjusio posėdžio protokolui? Taigi kitas mūsų darbo tvarkės punktas yra ponios Ajala Sender pranešimas ir tarp valstybinių teisės aktų kelių eismo saugumo srityje taikymo. Mes svarstysime jos pakeitimus. Prašom, ponia Inies, žodis jums. Sí, gracias, presidente. Sí, en primer lugar, agradecer a mis compañeros. Dėkoju, pirmininkė. Pirmiausia, norėčiau padėkoti savo kolegoms už jų parodytą susidomėjimą šiuo pranešimu. ir susidomėjimas atsispindi jų pateiktuose pakeitimuose. Vis dėlto kai kurie kolegos buvo nepatenkinti dėl to, jog aš negalėjau atsižvelgti į visus pakeitimus, ne visus įtraukiau į projektą. To priežastis yra ta, jog mes jau deramės dėl šio pranešimo su komiteto leidimu kartu su komisija ir pirmininkaujančia valstybė rengdamiesi ant sutarimų dėl antrojo svarstymo. Tai reiškia, jog atsižvelgdami jau į pasiektus susitarimus, mm, visgi negalėjau pritarti tiems pakeitimams. Vis dėlto aš mėginau padaryti taip, jog nebūtų įvestų naujų pakeitimų ten, kur, pavyzdžiui, būtų galima atsižvelgti juos kitose vietose. Pavyzdžiui, yra pono Kocho pranešimas dėl kelių saugumo. Ir vienas iš kolegų siūlė taip pat panašius pakeitimus. Aš manau, jog jie atsidurtų e, geresnėje vietoje savos iniciatyvos pranešime, tokie, tokiame kaip, pavyzdžiui, pono Kocho pranešimas, atsižvelgiant į rekomendacijas dėl pažeidimų ir baudų už juos. Taip pat mes turime rekomendaciją dėl to, kaip įgyvendiname e, tokius e, saugos reikalavimus. Taigi mes turime sudarti dėl šių dalykų su pirmininkaujančia valstybė. Jeigu mes tvirtiname pakeitimus, kurie visiškai kitokie, negu kad mes susidėrėjome savo dėrybose, taryboje, tai galbūt tai tik tai apsunkins tokias dėrybas ateityje, o ne joms e, jas palengvins. Taigi norėčiau atsiprašyti jūsų už tai, jog neįtraukiau tų pakeitimų. Taigi mes norėtume, kad norėjome, kad būtume svarstę šios pakeitimus praėjusioje plenarinėje sesijoje. Pavyzdžiui, pasiekėme taip pat ir kompromisų dėl deleguotojų teisės aktų, dėl duomenų apsaugos, pono Bacheno, Sabesarso pakeitimus įtraukiau Tačiau negalėjau įtraukti kitų pakeitimų, kadangi tai nebuvo įmanoma, nes, pavyzdžiui, dėrybose dėl eurovendietės taryba turėjo atidėti šių klausimų svarstymą ir pirmininkaujantį valstybė tik praėjusią savaitę galėjo mums pasakyti, jog jau gavo įgaliojimus žengti pirmin. Šį rytą mes gavome dokumentus, tačiau norėčiau Jums pasakyti, kad kalbant apie duomenų apsaugą susijusią su deleguotaisiais aktais, mes pasiekėme pažangos padarėme pažangos taip pat ir dėl peržiūros nuostatos. Ir dabar taryba jau nusprendė, jog galima įtraukti ir bendrus kriterijus dėl teisės aktų suvienodinimo ateityje. Vis dėlto norėčiau pasakyti, jog šį rytą nebuvo pakankamai laiko tam, kad galėtume pateikti kompromisinius pakeitimus, kuriuos parengėme balsavimui plenarinės sesijos metu. Taigi, kalbant trumpai, norėčiau paprašyti jūsų kolegos supratimų. Aš norėjau įtraukti kai kuriuos iš jūsų pakeitimų, tačiau tokiuose, atsižvelgiant į tokias aplinkybės, tikrai mes būtume tik apsunkinę dėrybas, kurios jau ir dabar yra pakankamai sunkios. Taigi, norėčiau pasiūlyti kai kuriems iš jūsų iškelti jūsų pasiūlymus, kalbant, e, svarstant pono Koho pranešimą. ypač kalbant apie rekomendacijas, kurios buvo pasiūlytos. Taigi dabar su malonu atsakysiu į tolesnius jūsų klausimus. Dėkuoju, ponas Bachas iš PPE. E. Ja, viel, viel dank, Ačiū, panė Piminkė. Aš norėčiau iš pat pradžių palinkėti sėkmės poniai Ajala Šender ir padėkoti už jos darbą, už patiktus kompromisinius pasiūlymus, kuriems mes galime pritarti. Aš manau, kad iš tikrųjų šis e, dokumentų rinkinys buvo pakankamai sudėtingas ir iš tikrųjų nėra taip paprasta e, susitarti dėl šių dokumentų, nes valstybės narės labai priešinasi tokiai bendrai sistemai. Todėl norėčiau palinkėti jums sėkmės šiame nelengvame darbe gaila, kad mes e, nepas, e, neišlaikėme iš tiesų ankstesnio teisinio pagrindo susijusiu su transportu, o dabar turėjome pasirinkti kitą teisinį pagrindą susijusiu su e, policijos bendradarbiavimu. Nes būtent dėl primo sutarties šitas dokumentų rinkinys dabar įgauna naują kryptį. Ir dabar jisai netoks ryštingas pasidarė. Mm. E, ir dėja dėl e, šio teisinio pagrindo trys valstybės nedalyvaus mūsų bendroje kūrimoje sistemoje. Pana Ajala Sender pasakė, kad e, duomenų apsauga iš tikrųjų yra svarbi Europos parlamento veiklos rytis ir mes čia turime būti atkaklus ir ginti privačią sferą bei galimybę susipažinti su informacija ir duomenų išsaugojimą. Ir tai turi būti būtinai nurodyta dokumente. Aš manau, kad e, tas pats iš tikrųjų yra su deleguotais teisės aktais. Trilogo posėdė šį rytą jau vyko ir komisija pateikė naudingų pasiūlymų, kuriuos e, mes galima taip pat priimti. Ir pirmininkaujantį Vengriją taip pat tam turėtų pritarti. Taigi e, aš norėčiau palinkėti Jums sėkmės šiame darbe ir manau, kad trilogai vis dėlto pasiekta tam tikra pažanga ir bent jau kažkoks susitarimas matyti. Uh, E, mums išlieka tik tai prievalė informuoti, kuri yra nustatyta kaip privaloma. E, tačiau mes kaip parlamentas turėtume padiskutuoti, kasgi mums yra svarbiausia. E, būtent ko, kokią informaciją turi teikti valstybė narė, taigi e, kaip bus vykdomas baudžiamas persekėjimas, kokią informaciją, apie kokius e, nusižengimus bus e, keičiamasi ir kokiu priemonėmis turėsime tada imtis. Tačiau bet kokiu atveju atliktas didelis darbas ir šis kompromisas yra mums labai svarbus. Todėl iš esmės mes galime būti patenkinti šio darbo ir jo rezultatais. Thank you for the Aldi, Mrs. Savisa. Dėkoju, ponė Salasa Aldės vardu. Tymes, lugupeetud kolleegid, olen juba varem väl-. Ačiū pirmininkė, kolegos. Jau ir anksčiau išreiškiau savo nepasitenkinimą dėl šios direktyvos, tačiau pirmiausia norėčiau padėkoti mūsų pranešėjai. Ji nuveikė puikų darbą. Ji puikiai bendradarbiavo su šešėliniais pranešėjais Ir dabar galiausiai mums pavyko pasiekti e, tokį tašką, jog rytoj jau galėsime balsuoti dėl pakeitimų. Dabar kalbant apie turinį. Čia kalbame apie nuobaudas, tačiau tokios sankcijos nėra apibrieštos direktyvoje. Man atrodo, jog kalbant apie kelių saugumą, šis dalykas yra labai svarbus. Tačiau bet kokie nusikaltimai turėtų būti baudžiami. Tikiuosi, jog tai yra tik pradžia ir mums pavyks pasiekti tikslą, kurį savo užsibrėžėme pradžioje. Toliau kalbant apie pakeitimus. E, problemų kyla dėl duomenų apsaugos Vis dėlto taryba sako, jog duomenų apsaugą reglamentuoja įvairios direktyvos ir įvairių sprendimai, tačiau aš manau, jog to nepakanka. Ši direktyva turėtų labai aiškiai išdėstyti, kas turi teisę prašyti pateikti duomenys ir kam tokie duomenys bus panaudojami. Ta taip pat reikėtų žinoti. Taip pat turime informacinį pranešimą, kuriame kalbama apie tai, jog reikėtų turėti informaciją apie tam tikrą įvykį ir taip pat reikėtų išdėstyti sąrašą, kokios yra teisės ir pareigos pažeidėjo. Pakeitimai, kuriuos pakeičiau kartu su ponu Bachu, yra susijęs su duomenų apsauga iš esmės. Aš asmeniškai pateikiau tris pakeitimus dėl priedų. Toliau 70 ir 71 pakeitimai. Jie yra susiję su informaciniu pranešimu. 72 pakeitimas e, keičia antro priedo aštuntą punktą. E, čia kalbama apie kratą. Tai turėtų būti susiję tik su tarybos direktyva, kuri reglamentuoja keitimasi informaciją tarp valstybių. Visos valstybės narės neturėtų turėti informacijos, e, išsamios informacijos apie visą įvykį. Už domenų rinkimą turėtų būti atsakinga tik konkreti susijusi valstybė, o kitos turėtų turėti tam tikrus įrašus. Tik tai. Ačiū, ponė Lichtenberg. Ja, herzlichen Dank. Ačiū. Iš tiesų, pranešėja smarkiai padirbėjo taryba iš tikrųjų visiškai nesistengia. Tuo tarpu taryba netgi stengiasi užgneušti bet kokį, bet kokias pastangas siekti geresnio reglamentavimo. Iš tikrųjų, taryba nori viską sugriauti. Būtent sugriauti viską, ką pasiūlo Europos parlamentas ir komisija. Tai reikia aiškiai pasakyti. Tai yra ir puikiausias pavyzdys šitas darbas. Taigi, o kas išliko? Taigi pagerintas informacijos teikimasis, keitimasis, registrai nurodyti. Žinoma, tai yra šiokia tokia pažanga, tačiau iš tikrųjų mes labai esame nutolę nuo mūsų pradinio tikslo. Į tai reikia aiškiai pasakyti. Sutinku e, su jumis, kolegė Tomas, kad viena iš pagrindinių problemų yra susijusi su duomenų apsauga. Tos formuluotės, kurios yra pateiktos dabartinėme tekste, leidžia valstybei nariai saugoti 13 metų duomenis, jeigu e, manoma iš tikrųjų, kad tas laikotarpis yra tinkamas. Ir ta valstybė gali daryti su tais duomenims, ką tik nori. Nes nėra de facto jokių ribų, kokios trukmės turi būti tas e, terminas. Ir negalima apskūsti šitos valstybės narės veiksmų jokiam teismui. Taigi mes turime patikslinti šias e, sąlygas ir taryba stengiasi kaišėt mūsų pagalius į ratus. Nes aš matau, e, kad e, pranešėja labai stengiasi išlaikyti mūsų, kaip Europos parlamento, intencijas šiame dokumente. Tačiau dėja taryba sugriojo visas šias pastangas. Ir mes turime bent jau pasistengti, arba bent jau aš norėčiau pasistengti, kad bent jau domenų apsaugos klausimus mes e, taip tiksliai apibrieštumėme, kad valstybės narės negalėtų jais e, piknaudžiauti. Nes šie duomenys iš tikrųjų naudojami ne bet kam, o jie turi būti tikslingai naudojami tik tai tiems e, tikslams, dėl kurių jais keičiamasi. Taigi buvo patiktos atitinkamos formuluotės, e, ypač tarybos pateiktos formuluotės, kurios iš tikrųjų yra prieštaraujančios viena kitai, jų negalima įgyvendinti. Tačiau e, visa kita praktiškai palikta taip, kaip buvo. Tai yra katastrofa. Jeigu mes neapsvarstysime iš naujo mūsų transporto politikos, tada taryba turės prisimti atsakomybę, kad mes negalime pagerinti savo įvaizdžio visuomenės akise. Nes mūsų taisyklės, kurias mes dabar priimame, yra nesuprantamos, miglotos ir neįgyvendinamos. Tai yra puikus pavyzdys, kaip negalima dirbti. E, antras pavyzdys yra Eurovinietė. Čia kalbame apie logistinius klausimus. Ir mes norime e, sukurti tokias taisyklės, kurios būtų įgyvendinamos. O čia aišku, kad tos taisyklės e, dvišaliais sustarimais negali būti gyvendinamos. Tai, tai taryba čia ir parodo savo silpnumą ir neišmanimą. Todėl aš norėčiau paprašyti pirmininkaujančios šalies vis dėlto prisimti atsakomybę ir apsvarstyti atidžiau tarybos politiką. O dabar Lisabono sutartis, kadangi suteikia daugiau Europos parlamentui teisių, tai mes e, turime parodyti, kad mes e, esame tokia institucija, kuri neleis save žeminti ir laikysime savo principų. Aš manau, kad tai yra puikus pavyzdys, e, kuris yra minimas konstitucinės teisės teoretikų specialioje literatūroje. Dėkuoju, panas Vandalin. Aš norėčiau padėkoti pranešėjai už jos darbą. Kaip ir kiti kolegos, aš manau, kad ji padarė viską tam, kad eh, pasiektų sutarimo. Dirbti nebuvo iš tikrųjų lengva. Kiek aš suprantu, mes neturėtume teikti per daug pakeitimų, kadangi dėrybos ir taip yra sudėtingos. Ir dėrėtis būtų dar sunkiau, jeigu pakeitimų būtų daugiau. Tačiau leiskite atkreipti kolegų dėmesį į pono Bacho ir mano pateiktus pakeitimus, tai yra 50 ir 51 pakeitimus, kuriuose mes kalbame apie tai, kad tais atvejais, kai yra pažeidžiamos taisyklės, reikia taikyti nacionalinę teisę, nustatant sankcijas. Mes to reikalavome dėl to, kad kai kuriuose valstybėse narėse, kad valstybės narėse įvairūs pažeidimai yra nagrinėjami ir tyriami skirtingai. Skiriasi ir už jas tenkanti atsakomybė. Ir mes manome, kad būtina yra užtikrinti, jog pati valstybė narė galėtų nuspręsti, kokias bausmės yra tinkamiausios už kiekvieną pažeidimą. Taigi aš siūlau kolegoms pritarti 50-51 pakeitimui. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Aš kaip ir visi kiti norėčiau padėkoti pranešėjai už jos labai sunkų darbą ir galiu tik tai apgailestauti dėl to, kad mano pateikti pakeitimą nebuvo patvirtinti taryboje. Leiskite dabar kai ką pasakyti. Man atrodo, kad labai svarbu yra nepamiršti apie pagrindinės uh, pagrindinės teisės, kai yra reikalaujama, jog automobilio savininkas turėtų būti atsakingas už automobilio padarytą pažeidimą ir dažnai ši atsakomybė yra baudžiamoja, tikrai yra netinkama. Mes turime stengtis užkirsti kelią pažydimams. Mes patikime pakeitimus, tačiau į juos nebuvo atsižvelgta. Ir gaila, kad, kad kai kokia nors institucija gauna duomenės, ji gali tiesiog išmesti juos iš šiukšlių dėžę. Ji, ji neprivalo reaguoti. Sistema, kuri galėtų atgrasyti nuo pažeidimų, turėtų būti tokia, kad trečiosios šalis galėtų gauti informaciją apie pažeidimus. Antras dalykas būtina yra keistis informacija reguliariai. Ir trečias dalykas yra keitimas informacija procedūra. Mane tikrai netenkina tai, kaip dabar yra svarstamas šis klausimas. Bet to panašu, kad siūloma sistema tikrai neveiks, kadangi egzistuoja didžiulis skirtumas tarp valstybių narių teisinių sistemų. Yra ir tokių šalių, kurios nenori, jog šis teisės aktas būtų vykdomas nepaisant sienų. Dėkoju dabar komisijos vardu, ponia Je, Jeigan. Ačiū pirmininkė. Primindama Jums, e, kokia yra komisijos pozicija dėl teisinio pagrindo, aš norėčiau pasakyti, jog mes džiaugiamės, kad yra padaryta pažangos e, svarstant šį labai svarbų kelių eismo saugos dokumentą. Ir aš tikrai galiu pasakyti, kad pažangos padaryta nemažai ir komisija tikisi, jog mes galėsime pasiekti Liepos mėnesį per antrąjį svarstymą sutarimą. Labai daug kas buvo padaryta per pastruosius mėnesius ir dėkoju ir jūsų komitetui, pirmininkavusiai Vengrijai ir pranešėjai už labai konstruktyvų požiūrį, dėl kurio abipusės jau padarė labai daug nuolaidų, pavyzdžiui, dėl peržiūros e, nuostatos ir duomenų apsaugos straipsnių. Dabar leiskite pakomentuoti tai, ką Jūs minėjote šiandien. Komisija džiaugiasi, kad yra sustiprintas valstybių e, narių įpareigojimas keistis informaciją, tai yra 18 e, pakeitimas. Toliau 17 pakeitimas, tai yra laiškas apie pažeidimą. Mes suprantame, kad sudarinti nuomonės šiuo klausimu yra labai sudėtinga, tačiau žinome, kad e, pateiktas yra kompromisinis pakeitimas ir tikimės, kad e, Liepos 7, e, birželio 7 dieną, kai vyks kitas trilogo posėdis, šiam pakeitimui bus pritarta. Mes taip pat pritarėme 25 pakeitimui, kurio reikalavimai yra sugriežtinti peržiūros nuostatą. Ir kalbama apie tai, jog būtina yra derinti kelių eismo saugos taisyklės. Ir kad šioje srityje yra paisoma komisijos iniciatyvos teisės. Mes suprantame, kad parlamentui labai svarbu yra turėti pežiūros e, nuostatą ir džiaugiamės, kad bus rastas sprendimas. Duomenų apsaugos aspektas Komisija yra įsitikinusi, jog būtina yra gerbti teisę gauti informaciją. Tačiau daugumą Europos parlamento pakeitimų šių klausimų jau buvo atsižvelgta ir tikiuosi, kad e, visos problemas bus įspręstos. Bet to komisija pažymi, kad įtraukta naujo nuostata dėl deleguotų aktų ir e, tikimės, kad e, kad galimybė pratesti e, terminą dėl deleguotų aktų taip pat bus e, teigiamas žingsnis. Toliau 52 pakeitimas dėl domenų apsaugos. Komisija pritarė jo pirmai daliai, tačiau mes norėtume pabrėžti, jog reikėtų jį perfrazuoti tam, kad nebūtų užkirstas kelias bet kokių naujų techninių sprendimų dėgymo ateityje. Tai Toliau 15.52 pakeitimas. Mes uh, nerimimaujame dėl to, kad šie pakeitimai gali sutik, sukurti teisinį netikrumą. Ir todėl tai dar reikės įspręsti. Toliau 49 pakeitimas, kuriame kalbama, dėl, uh, kalbama apie keitimas informaciją ir ją mes iš esmės irgi pritarėme. Štai tokia yra mūsų pirminė pozicija, kurią mes išsakysime trilogo metu. Ir kaip jau minėjau, komisija yra labai nusteikusi labai optimistiškai ir tikimės, kad kitas trilogas bus sėkmingas ir galiausiai mes surasime būdų užtikrinti saugesnį kelių eismą Europos Sąjungoje. Gracias, presidente. Si yo uh, agradecer. Uh, ponia Alexander, ačiū, ponia pirmininkė. Aš norėčiau taip pat padėkoti mano kolegoms ir komisijai už jų visus indėlius į šį darbą ir jų pastangas pasiekti pažangos trialogę aptariant šį klausimą. Iš tiesų, Šis klausimas yra pakankamai svarbus, todėl mes jį turime spręsti ir mes negalime ilgai diskutuoti, tik tai ir vaikščioti aplinkui. Ir iš tiesų e, e, Belgijos, e, pirmininkauti Belgija jau pradėjo šią temą, ji pabandė į šią temą pažvelgti iš kitos perspektyvos ir mes parlamente. Čia sutikime šiai temai būtent tą teisinį pagrindą, kuris susijęs su transporto politika. Ir kaip jau sakiau, E, reikia vėl atkurti buvusią teisinį pagrindą, kad jis būtų vis dar susijęs su, su, su transporto politika, kad taip galėtume šios, e, šį teisės aktą e, taikyti geriau ateityje. Ir manau, kad taryba čia turėtų pasistengti vis dėlto sugražinti tą teisinį pagrindą. Ir kitos valstybės narės taip pat e, galėtų sugrįžti iš šios direktyvos e, taikymos rytį, gyvenimos rytį, e, kaip ir Airija, nes joms kol kas pagal policijos bendradarbiavimo teisės pagrindą yra suteikiam galimybę nedalyvauti šioje kuriamoje sistemoje. Ir tada visos valstybės narės galėtų pritaikyti šią naują priemonę savo teisės aktuose. Tai būtent, kad galėtų keistis informacija apie kelių eismo taisyklių pažeidėjus. Ir kad e, visos valstybės narės galėtų pasinaudoti šią sistemą ir kad viskas vyktų savanoriškų pagrindų. Iš esmės dar tik tai žengiamas pirmas žingsnis. Mes norime vis dėlto daugiau, mes uh, uh, norime pateikti galutinį tekstą. Uh, bet bet kokiu atveju ir e, tokį tekstą, kurį mes dabar aptarėme, galima irgi daugiau ar mažiau taikyti. E, taigi, e, taryba, kaip jau sakyta, pakeitė teisinį pagrindą, čia keičiasi ir nuostata dėl duomenų apsaugos. Aš norėčiau čia dabar konkrečiai padėkoti kolegoms, ypač ponui Bachui, kuris patikė pasiūlymą, kuris yra susijęs su sunkiais nusikaltimais ir su kova su terorizmu. Bet jo pasiūlymas taip pat yra pritaikomas ir siekiant užtikrinti saugumą keliuose. Taip pat aš norėčiau padėkoti poniai Lichtenberger e, už jos patiktą pasiūlymą susijusią su dar duomenų saugojimo trukmės apribojimo. Žinoma, kolegė pageidavo ir tam tikrų pakeitimų susijusių su duomenų apsauga. Tačiau manau, kad mes galima bent jau reglamentuoti šį klausimą taip, kad nebūtų piknaudžiaujama duomenų apsauga. Man atrodo, kad užtenka to, kad nebūtų suteikta galimybė piknaudžiauti duomenimis. Taigi, taip pat norėčiau padėkoti. Kitiems kolegoms ir ponui Bachui būtent už tai, kad e, gali būti nustatyta e, e, savininko, tai yra transporto priemonės savininko tapatybė. Tai, Nes iš esmės registruota transporto priemonė yra vienintelė mūsų turima informacija, pagal kurią galima nustatyti transporto priemonės savininką ir taikyti jam kažkokias sankcijas. Tačiau, žinoma, vairuotojas yra šiuo atveju nusikaltelis. Bet e, jį išsiaiškinant reikia naudotis visais įmanomais duomenimis, kuriuos turime registruose. Čia iš esmės kalbant apie policijos bendradarbiavimą. E, šis bendradarbiavimas naudingas tik tokia atveju kalbam apie e, sunkius nusikaltimus, jeigu, sakykime, padaromas nusikaltimas su transporto priemonė. O o, kal, o e, kaltinamojo nustatymas, pasinaudojant e, duomenimis iš duomenų bazės, jis, e, jisai turėtų būti e, nustatomas atsižvelgiant į, į visas priemonės, kurios, kurios suteikia atinkamą teisinę apsaugą. Taigi būtent apie duomenų apsaugą čia uh, užsimename taip pat apie pašto siuntų uh, saugumą arba ar galima, pavyzdžiui, tokią informaciją siūsti registruotų laišku ar ne. Čia valstybės narės turėtų būti E, e, nuramintos valstybės narės, nes būtent e, jos gali tokius duomenys tvarkyti, remdamas savo teisės aktais. O dabar praktinis įgyvendinamumas. Čia parlamentas iš tiesų numatė, kad turi būti išnaudosi visos galimybės, tačiau taryba į tai neatsižvelgia, Ir mes nebeturime jokių kitų priemonių, kuriomis galėtume kovoti prieš tarybą. Mes turime tiesiog palaukti, kol taryba pakeis savo nuomonę. Spaudžiama mūsų argumentų. Čia mes turime atsižvelgti į tai, kaip valstybės narės kovoja su nesaugumu keliuose ir e, kaip valstybės narės gali persekioti nusikaltimus transporto priemonėmis padarusius vairuotojus ir keistis informaciją apie, apie juos. Tai būtent mes čia turime pasinaudoti visomis tinkamomis priemonėmis. Ir e, komisija po kelių metų padarys ataskaitą, po, penki, po penkerių metų ir bus nustatyta, ar e, ši priemonė mums padeda ir pasiekta pažanga, užtikrint saugumą keliuose. Dėkoju poniai Ajalai Sender, balsuosime dėl šio pranešimo rytoj. Kitas mūsų darbo tvarkės punktas yra mano paties pranešimas. Tie, kurie atvykote vėliau, norėčiau Jūs informuoti, kad mes perkeliame pono Koho pranešimą į rytojus posėdį. Taigi dabar aptarsime mano pranešimą dėl krovinių vežimo keliais statistinės ataskaitos. Norėčiau priminti nariams, kad šis pranešimas yra visiškai techninio pobūdžio. Komisija pasiūlė šią naują redakciją tam, kad mes pirmiausia galėtume kodifikuoti įvairius e, vežimo keliai statistikai taikomus e, teisės aktus. Ir taip pat įvedame naujas sąlygas dėl e, deleguotojų aktų suteikimo komisijai. Buvo pateikta 13 pakeitimų, tačiau šių pakeitimų turinys nepasikeitė. Visi Šie pakeitimai yra susiję su deleguotaisiais teisės aktais ir įgyvendinančiaisiais teisės aktais ir gina, jei norite, parlamento poziciją. Kai kurie iš pakeitimų susijusių su deleguotaisiais teisės aktais naudoja tas pačias formuluotės, dėl kurių mes susitarėme kartu su turizmo taryba, kalbėdami apie statistikos ataskaitą. Pavyzdžiui, komisijos prievalė konsultuoti su ekspertais, o ne nacionaliniais ekspertais. Uh, ir bet koks pakeitimas per deleguotusius teisės aktus turėtų apriboti finansinę respondentų prievolę. Toliau kalbant apie turizmo statistiką, kai kurių iš mano pakeitimų tikslas buvo apriboti komisijai deleguojamųjų galių aprepti. Likę pakeitimai yra tiesiog techninio ar kalbinio pobūdžio pataisimai. Kalbant apie įgyvendinančiusius teisės aktus, sekretoriatas naudojosi naujais modeliais. Vėliau mes juos galbūt dar pakoreguosime kartu su mūsų parlamento teisės ir kalbos ekspertais. Be mano pakeitimų taip pat buvo patikta 14 pakeitimų. Daugiausiai iš jų patikė ponė Lichtenberger. Ir siūlomi pakeitimai, kurie turės poveikio reglamento turiniui ir konkretiems duomenims, kurie bus renkami. Pone Lichtenberger siūlo, kad renkami duomenys būtų paskelbiami ne vėliau kaip 12 mėnesių po metų ir 3 mėnesių e, po laikotarpio, kuomet e, įvyko tos problemos. Nematau čia dėl ko prieštarauti. Toliau kalbama apie naujus statistinius e, automobilių euro klasės rodiklius ir taip pat e, kalbama apie e, per sunkaus krovinio vežimą eismo nelaimių metu. Čia taip pat kalbama apie transportuojamas prekes ir aš kalbėjusi apie šios pakeitimus ir ponia Lichtenberger mano, jog čia siūloma remti ES prekybą ir ekonomiką. Aš neprieštarauju vis dėlto, kad mes galėtume pasinaudoti šią galimybę ir pasistengti surinkti daugiau statistikos ir išplėsti duomenų rinkimą taip pat ir į kitas sritis, kurios būtų svarbios ES, kalbant apie aplinkosauginės ir socialinės sritis ir duomenų rinkimą šioje srityje. Taigi siūlyčiau rinkti informaciją apie euroklasės transporto priemonės, naudoti skaitmeninį topografą ir taip pat reikėtų atsižvelgti į ponios Lichtenberger žodinį pakeitimą kuriuo prašoma paaiškinti poziciją aiškiau šioje srityje. Taip pat kai kurie pakeitimai nebuvo relevantiški šiam reglamentui, dėl to jos nebuvo atsižvelgta. Duomenys, kurie yra renkami, daugiausia remiasi sunkvežimio vairuotojo pateikiamais duomenimis. Ir Šioje srityje mes negalime per daug reglamentuoti. Toliau kalbant apie duomenis, kurie yra renkami e, ir kurie yra susiję su rimtais, rimtomis e, eismo nelaimėmis, e, juos, šiuos dalykus reglamentuoja 93 metų reglamentas. Toliau 17 pakeitimas, kurį pakeitė ponė Tikau, pašalina mano paties septintąjį pakeitimą, kadangi jie kalba apie tą patį dalyką. Ponios Tikau pakeitimas yra konkretesnis ir atspindi labiau esamą padėtį. Taigi, apibendrinant, norėčiau taip pat pasakyti, jog 15 pakeitimas, kurį patikė ponas Balčytis, jau taip pat nėra toks tinkamas, kadangi jau valstybės narės ir dabar renka tam reikalinga informacija, antraip jos pažeistų ES reglamentus, jeigu to nedarytų. Taigi, pritarčiau septintam pakeitimui ir septynioliktam pakeitimui, kurie pateikė ponia Tikau. Taip pat pritarčiau šešioliktam pakeitimui, kurį pateikė ponia Lichtenberger ir aštuonioliktam bei devynioliktam pakeitimams. Iš esmės Tiek galėčiau pasakyti šiuo klausimu ir dabar ponas Groš, prašom žodis jums. Na, ja. Ačiū, panė pirmininkė. Mes irgi pritarsime šiams pasiūlymams. EPP taip pat pritars jūsų pasiūlytiems pakeitimams. O kalbant apie ponios Lichtenberger pakeitimus, čia mes 18 pakeitimo atveju, čia gal apie emisijas ten kalbama, e, jam e, pritarėme, čia e, dėl 19 pakeitimo, čia galbūt reikėtų jį truputėlį patikslinti. Aš tai, iš esmės irgi pakankamai tikslus, dabar 16 pakeitimas. Iš tikrųjų, galbūt po ataskaitinių metų iš tikrųjų turėtų skeliama ta informacija. Tačiau e, reikia iš tikrųjų atkreipdėmėsi tai, kadagi yra patikėmi tie duomenys, ar, ar per pirmos šešis mėnesius, ar vėliau. Čia aš norėčiau pasakyti, e, kad būtų sakoma e, nuo tų metų, kai yra patikėmi šitie duomenys. Nes e, būtų, turėtų būti nustatyti tam tikra trukmė, per kurią, tam tikras laikotarpis, per kurį turi būti patikrinami ir skelbiami tie duomenys. Dabar 20, 21, 22 pakeitimas, kur čia kalbama apie sunkias avarijas, e. čia galbūt e, galima e, nustatyti, e, pateikti tam tikrą ryšį e, su jau turimais teisės aktais, su jau turimomis nuostatomis, kad nebūtų dvigubas darbas dirbamas. Kad nebūtų, sakykime, valstybės narėms užkraunama dviguba našta. Taigi mes iš esmės pritarėme šiems pakeitimams. Thank you, Mrs. Meissner. Dėkuoju, ponė Meisner. Iš tikrųjų, aš trumpai kalbėsiu. <laughs> Gal tikriausiai ir taip sus, sus, sutrumpės ir pats posėdis. Dabar kalbant apie balsavimo sąrašus, e, iš tikrųjų aš pritariu visiems pakeitimams, e, kuriuos pateikė pranešėjas. Aš e, nekartosiu to, kas, ką pasakė mane Lichtenberger. Aš manau, kad iš tiesų labai gerai, kad pranešėjas pateikė šiuos pakeitimus. Uh, Ir čia atsižvelgiama į komisijos nustatytas galimybės ir galimybės taip pat ir savarankiškai imtis veiksmų. O kalbant apie ponios Lichtenberger pakeitimus, čia aš pritariu pranešėjui. Aš manau, kad neteisinga iš tikrųjų yra prašyti tokios informacijos arba prašyti atlikti kokius nors veiksmus, kurie jau yra nustatyti kitose teisės aktuose. Todėl galiu pasakyti, kad pranešimas yra puikus. Jame atsižvelgiama į visus aspektus, kurie buvo nurodyti turizmo taryboje ir todėl iš esmės pritarėme šiems pakeitimams. Dėkuoju, pane Lichtenberger. Ačiū. Taip pat ačiū, kad pritarėte kai kuriems pakeitimams. Aš galiu pasakyti, kodėl aš pateikiau tos pakeitimus. Mes e, e, transporto e, komitete praėjusią kadenciją nusprendėme pateikti pranešimą apie vairavimo ir poilsio laikus. Ir kokią kontrolę mes galime reikalauti taikyti laikant iš šių nuostatų ir kokią, kokių nuostatų gali laikytis valstybės narės ir kaip įgyveninti galėtų šias nuostatas. Todėl mano klausimas ir buvo susijęs su tais laikotarpiais pavyzdžiui, 2007 e, e, e, metais arba 2008 metais mes turėjome parengtus duomenis tik tai iš 1999 metų, kai kurios valstybės nepateikė duomenų. Ir todėl O čia iš tiesų negalėčiau pritarti pono Grošo pasiūlymui, sakykime, tos duomenys e, publikuoti arba teikti apie juos ataskaitą tik tai e, praėjus metams, kai jie pateikti. Tai iš tikrųjų, kai kurios valstybės narės net e, nepateikė tų duomenų ir, sakykime, vienos valstybės pateiks naujausius duomenys, o kitos iš dešimtojo dešimtmečio praėjus amžiaus. Tai bus netvarka. Tai čia iš esmės bus tik tai negyveninti mūsų troškimai. E, aš manau, kad tie duomenys turėtų būti kuo anksčiau publikuojami, nes man sukelia šoką e, tokia informacija, kad pavyzdžiui, kontroliuojant e, transporto priemonės, valstybės narės iš esmės nekaupia duomenų apie tą kontrolę. Būtent nekaupia duomenų pastarosius penkerius metus. Tik tai senesni duomenys yra. Ir aš manyčiau, kad iš tikrųjų, turint naujausią informaciją, mes galėtume aiškiau atižvelgti į dabartinę realybę. Ir būtų dar geriau tą informaciją arba tas ataskaitas teikti apie atskirus e, sektorius, kad mes turėtume iš esmės tam tikrą duomenų rinkinį apie sunkasvorio transporto priemonių eismą keliuose. Žinoma, čia mes neturime rinkti tų duomenų, kurie jau yra renkami. Tai būtent neturime reikalauti, kad valstybės narės dirbtų dvigubą darbą. O dabar kalbant apie tachografą. Iš tiesų, aš e, patekiau šį pasiūlymą dėl to, kad e, mes kalbėjome apie tachografų e, taikymas sunkiasvorėse transporto priemonės. Tačiau reikia pažiūrėti iš tiesų, kiek e, sunkvežimių turi tachografus. O mes tiesiog norime pasakyti, kad visi sunkvežimiai turi turėti skaitmeninius tachografus. Aš noriu, norėčiau atkreipti dėmesį dar į tai, kad e, kai kurie duomenys renkami yra valstybėse narėse ir tai ne visose valstybėse narėse. Ir kaip jau buvo sakyta, taip atsitiko todėl, kad mes e, galiausiai neturime pakankamos informacijos priimti tinkamiems sprendimams. Čia buvo diskusijos, pavyzdžiui, dėl euro viniečio. E, ir kiek, pavyzdžiui, e, euro 3, euro 2 standartų yra taikomų. Uh, ir kiek automobilių važiuoja pagal e, važinėję mūsų keliais, kurie yra pagaminti būtent laikantis tų standartų. Ir iš tiesų, neturint tinkamos informacijos, mes negalime e, atlikti tinkamesnio reglamentavimo ir tinkamesnės e, teisėkuros. Taigi aš norėčiau padėkoti už jūsų uh, E, pagirimus e, ir už paskatinimus. Iš tikrųjų, aš norėčiau pasiūlyti, kad ta informacija būtų teikiama kuo greičiau ir kad ji paskui būtų publikuojama e, per ateinančius metus. Nes kai kurios valstybės dabar įsigudrina kas dešimt metų pateikti duomenys. Iš tikrųjų, Tai vad e, todėl būtent aš ir įrašiau šitą pakeitimą. Mes nerašomegi istorinių veikalų čia, mes norime remtis naujausią informaciją ir žvelgti į ateitį. Dylė, <laughs> ar jūs norėtumėte pasakyti, ką nors šiuo klausimu? Ne. Esu Zylė, atsiprašau. Taigi esu dėkingas, kad mes e, išsprendėme šį klausimą. Ponas Rubik nėra salėje. Uh, Tuomet komisija, ponė Roman. Thank you, Mr. Chairman. Good afternoon. Dėkoju, ponė pirmininkė. Labadiena visiems. Norėčiau, kaip jau ponas ir Simpsonas apie tai kalbėjo, pateikti jums šio pasiūlymo šiokią tokią platesnę apžvalgą. Norėčiau jums šiek tiek plačiau paaiškinti, kodėl techninių požiūrių Čia kalbu apie paskutinius pakeitimus, kurie buvo pateikti nuo 18 iki 22 pakeitimus, taigi kodėl mums jie yra neprimtini. Taigi, manome, jog šie rodikliai netitinka informacijos, kurią surinkome nagrinėdami šį reglamentą. Taigi statistinis vienetas šiuo atveju atspindi visas transporto priemonės. Daugelėje valstybių narių, kurios daro tokius įrašus, transporto priemonių skaičius yra gana didelis, taigi tokios valstybės turi atlikti tyrimą. Ir čia reikėtų rinkti atitinkamą informaciją. Imtis turėtų būti nuo 5 iki 7 procentų viso gyventojų skaičiaus ir vėliau pamatysite, kodėl taip yra. Taigi valstybės narės turi atlikti reprezentatyvinę atranką, atsižvelgiant į jų gyventojų skaičių. Čia renkami duomenys apie tonažą, kilometrus ir vėliau tai galima panagrinėti atsižvelgiant į tam tikras nustatytas ribas ir įvairius e, standartus atsižvelgiant į statistinės teorijos metodologiją. Taigi, kaip mes galime gauti duomenys nacionaliniu lygiu, būtent pasinaudojant šią paprastą, šio paprastu tyrimu ir vėliau pritaikant tam tikrus faktorius ir daugiklius, kurie vėliau yra analizuojami, taikant įvairius skirtingus principus, analizuojant surinktą informaciją. Štai kodėl kyla rizika, jog rezultatai bus nenuoseklus, jeigu mes naudosime tokius svertinius rodiklius įvairiems rodikliams, kurie buvo gauti nesilaikant tų pačių principų. Taigi, galime turėti visuminius duomenis nacionalinių lygių, kurie galiausiai bus neteisingi. Dabar norėčiau pereiti prie 15-17 pakeitimų. Komisija mano, jog šie pakeitimai iš principo yra primtini. O kalbant apie kitus pakeitimus, juos pakomentavau techniniu aspektu. Dėkuoju uždėmesi. Dėkuoju. Na ir nelabai ką galėčiau ir pridurti, aš tik tai galiu pakartoti, kad aš laikausi savo pirminės pozicijos, kurią aš jau jums išdėšiu. Pone Lichtenberg, trumpai norėtumėt ką nors pakomentuoti? Taip labai trumpai. Aš žinau, kad sunku yra suderinti įvairius statistinius metodus, kurie yra naudojami Europoje. Uh, kommen, dann nähern wir uns der Verwaltungspraxis äh, der. Tačiau jeigu mes pataisysime formuluotę ir suformuluosime taip, kaip aš siūlau, tuomet viską spręsime. Well, we'll on... Balsuosime rytoj dėl to ir tai tuomet ir nuspręsime ir iš tikrųjų galėsime grįžti į uh, Habsburgų dinastijos laikus. Puiku. Tęsime darbą ir perinėme prie kito darbo tvarkės punkto. Džiugiuosi, kad Robertas jau atvyko, nes jūs tikriausiai girdėjote, kad ponas Kochas e, neparengė, negalėjo e, dalyvauti posėdį ir mes negalėjome svarstyti jo pranešimo ir džiugiuosi, kad jūs galėjote atvykti kiek anksčiau tam, kad mes galėtume pradėti svarstyti jūsų parinktą nuomonę dėl dviračių, triračių, keturačių transporto priemonių. Dėkuoju, ponė pirmininkė, aš norėčiau jums tiesiog priminti, kad vasario mėnesį vyko puikios diskusijos šio klausimu. Darbas su šešėlinės pranešėjais buvo labai sėkmingas ir man asmeniškai atrodo, kad mes iš esmės sutrėme dėl bendro požiūrio į šį klausimą. Mes visi suprantame, kad labai svarbu yra sustiprinti e, kelių saugą, sukurti naują P kategoriją, skirtą e, dviračiams žirašiams motociklams, taip pat įtraukti visureigius į šio reglamento taikymo priem, taikymas rytį. Ir taip pat nustatyti išmetamų teršalų kiekių ribinės vertės, ypač sustrimės dėl Euro 4 taikymo 2014 metų. Mes sugebėjome susitarti su šiandienis pranešėjais kai kas, kai kurios frakcijos norėjo, kad kad nesusijėtume stabdžių antiblokavimo sistemos klausimas su uh, papildomų sąnaudų mažinimu, todėl buvo parengtas ketvirtas kompromisas, remiantis kuriuo valstybės narės yra raginamos motociklams uh, ir panašioms transporto priemonėms taikyti mažesnius muitus ir kitus mokesčius, tą pasiūlė Ajala Sender. A, kompromisinėme pakeitime kalbama ir apie būdinybę peržiūrėti dokumentą atsižvelgiant į naujausias technologijas, saugos technologijas ir iš esmės visi pritarė šiam A kompromisui. Ką dar galėčiau pasakyti? Trylika pakeitimų yra pateikta. Tris pakeitimus e, inicijavau aš pats ir jam pritarė šiandien pranešėjai. Maiklo Kramerio pranešimai, trys jų buvo yra atsimti. Tai tiek ir dėkuoju šešėlėms pranešėjams už tai, kad jie dirbo tikrai labai konstruktyviai su manimi. Dėkuoju EPP frakcijos vardu. Ponas Higgins, dėkuoju, ponė pirmininkė. Nebuvo paminėta tai, kad šis reglamentas turėtų apjungti 14 skirtingų direktyvų, taigi šis tekstas yra labai protingai suformuluotas. Siekime sumažinti teršalų kiekį, antra, pagerinti kelių eismo saugą ir trečias dalykas yra atsižvelgti į naujausias technologijas. Pranešėjas dirbo puikiai. Atsispirti pramonės spaudimu nebuvo lengva. Ir e, pramonės atstovai nuolatos kalbėjo apie tai, kad e, stabdžianti blokavimo sistema yra kur kas e, brangesnė nei mažesnio pajėgumo kombinuota stabdžių sistema. Tačiau yra įrodyta, kad ABS sistema, tai yra antiblokavimo sistema, tikrai padidina saugumą. Ir saugumas mums labiausiai ir rūpi. Pramonės atstovai mums teigia, kad e, abieją sistemą sumontuoti e, e, pigiame motociklui reikės maždaug tūkstančių eurų. Tačiau mano skaičiavimai kitokie, tam man, aš manau reikės nuo 100 iki 200 eurų. Manau, kad B kompromisas yra protingas. Tai yra, jei valstybės narės nori, kad būtų taikomos e, perinami laikotarpiai, o jos turi turėti tokią teisę. Ir e, taip pat gali būti taikomas mokestinės lengvatos tiems e, motociklams, kuriuose bus sumontuota ABS sistema. Pateikti yra trys pakeitimai, jūs pasirašėte po dviem iš jų. Ajala Sender, Dirk Sterksas ir jūs puikiai dirbote ir aš nebijau, kad mes galiausiai patvirtinsime labai protingą e, dokumentą, kuris iš tikrųjų padės mums sustiprinti kelių eismo saugą ir sumažinti žūstančių keliuose skaičių. Ajala Sender. Sí, gracias, presidente. Dėkoju, pirmininkė. Aš taip pat esu dėkinga ponui Zilė už jo išreikštą norą e, kalbėtis ir atsižvelgti į pramonės komiteto nuomonę ir e, reglamentuoti šias e, transporto priemonių kategorijas. Jos tampa vis sudėtingesnės ir žinoma, jomis naudojasi jaunuoliai. Jie naudoja šias transporto priemonės įvairiais tikslais, taip pat naudojasi ir, čia kalbama taip pat ir apie visureigius, taigi esu dėkinga už šį paaiškinimą. Uh, gerai, kad visureigiai, bandomieji motociklai ir e, lenktyniniai motociklai taip pat buvo įtraukti į šį reglamentą. Taip pat e, matome, jog e, labiau atkreipiamas dėmesys į tai, jog transporto priemonės turi turėti automatinį šviesų įsijungimą. Taigi, mes manome, jog komisija teiks pasiūlymus šią linkmę kurie bus įgyvendinami. Mes turime užtikrinti, kad būtų taip pat sumontuota ir stabdžio antiblokavimo sistema šiuose transporto priemonėse, kuriomis naudojasi jauni vairuotojai. Šiuose transporto priemonės turi būti adekvačios saugumo priemonės, tačiau mes taip pat turime vengti nepamatuotų išlaidų šioje srityje. Tačiau tuo pat metu neturime pražiūrėti saugumo reikalavimų. Esu dėkinga už šį pranešimą ir pakeitimus. Dėkoju. Dėkojame Aldai, ponas Terksas. Eh, eh, eh, Dėkoju pirmininkė, norėčiau padėkoti taip pat ir ponui Zyliai, kaip jau sakė kiti, mes puikiai bendradarbiavome šio pranešimo klausimu. Mes siekiame įtraukti visus esamus reglamentus. Manyčiau, jog ponui Zyliai Tai pasisekė labai gerai, kalbant apie įvairių skirtingų transporto priemonių klasifikaciją. Tačiau turėčiau priminti, jog pats svarbiausias dalykas yra sauga keliuose. Taigi, manau, jog kartu su pranešėjai ir šešėliniais pranešėjais dabar mes pasiekėme tinkamą rezultatą. Mums pavyko puikiai bendradarbiauti, pasiekėme pažangos, suderindami jau esamus teisės aktus. E, kylo daugybė diskusijų dėl stabdžio antiblokavimo sistemos dviratėms transporto priemonėms. Ir manyčiau, jog pateikę kompromisinius pasiūlymus mes pasiekėme gerą rezultatą. Ponas Krama. Aš norėčiau iš tikrųjų nuoširdžiai padėkoti ponai pranešėjus Gyliai už bendradarbiavimą su kitais šešėlinės pranešėjais. Žinoma, saugumas yra vienas iš svarbiausių klausimų, tačiau yra ir tyrimų, kurie rodo, kad saugiausios E, kelių eismo sąlygos yra tose šalyse, kur daugiausia važinėjama dviračiais. Tai būtent reikia paskatinti žmonės važinėti dviračiais. Mes turime skaičius, kurie pateikti iš e, Danijos ir Niderlandų, kur daugiausia žmonės važinėja dviračiais ir ten mažiausiai įvyksta kelių eismo nelaimių. Ir pirmiausia, Junktinėje karalystėje, kur mažai žmonių važinėja e, žmonių dviračiais, ten daugiausia žūsta Europoje žmonių kelyje. Mes turime iš tiesų e, paskatinti žmonės, sužavėti juos dviračiais. Ir iš tiesų tai atsispindi ir pono Kocho e, pranešime. E, būtent, kad anksčiau kažkurio metu buvo numatytos atitinkamos taisyklės, kad dviratininkai turi dėvėti apsauginius šalmus. Ir e, tuo metu, sakykime, atbaidė tie šalmai daugybę žmonių važinėti dviračiais, todėl išaugo nelaimių keli, keliuose skaičius. Taigi, mes turime pabrėžti, kad e, jeigu žmonės važinėja dviračiais, tada gatvės yra saugu. Taigi, dar norėčiau pasakyti, e, kad pakeitimas, kuriuo mes atsakėme, buvo susijęs su komisijos pasiūlymo dėl e, elektrinių dviračių. Čia tie dviračiai būtų 250 vatų galios, 25 km per valandą jų greitis didžiausias turėtų būti. Taigi ir kartu su šešėliniais pranešėjais ir su dviračių pramonės atstovais, su elektrinių dviračių gamintojais mes tarėmės Mes e, dar nežinome, koks būtų teisingiausias sprendimas, todėl mes atsisakome šio e, mūsų pateikto pakeitimo. Ir e, reikia dabar pažiūrėti, kur vis dėlto turėtų būti nustatyta riba, ką mes turėtume reglamentuoti vis dėlto. Mulțumesc, domnule președinte. Întrebarea mea se leagă puțin de... Ačiū, ponė Zikau. Ačiū, ponė pirmininkė. Čia mes kalbame apie pono Kramerio pateiktus skaičius. Iš tiesų, elektrinių dviračių naudotojų skaičius smarkiai išaugo. Ir turi būti užtikrintas atitinkamas duomenų rinkimas apie tos tokių dviračių naudotojus ir apie jų galimą reglamentavimą. ir kad būtų užtikrinamos atitinkamos galimybės naudotis, saugiai naudotis tokiais dviračiais. Turi būti atitinkamos e, saugumo priemonės ir turi būti pasirūpinta, kad e, kaina tokių dviračių nebūtų tokia didelė, kad e, paprastas žmogus negalėtų jų įsigyti. Ir jeigu tų dviračių naudotojų skaičius auga, viena vertus tai auga saugumas keliuose, Tačiau mes turime taip pat pasirūpinti, kad kainos pernelyg neišauktų tų dviračių. E, būtent dėl to, kad tie dviračiai yra technologiškai labai tobuli. Uh, dėkoju. Komisija, ar kas nors iš komisijos norėtų pasisakyti? Thank you, Mr. Chairman, and good afternoon. Dėkoju pirmininkė, laba diena, dėkoju pranešėjai ir šešėliniams pranešėjams už jų nuveiktą darbą. Uh, norėčiau išreikšti kelias pastabas dėl trijų pagrindinių klausimų, apie kuriuos čia buvo kalbėta. Taigi, pirmiausia, norėčiau padėkoti už darbą. Tikrai turiu pasakyti, jog buvo nelengva siekti geresnės klasifikacijos, ypač kalbant apie e, transporto priemonės naudojamas nekeliuose. Ir žinoma, šis nuveiktas darbas tikrai prisideda prie didesnio aiškumo ir ateityje mes galėsime teikti tikslesnės, tikslingesnės priemonės tokio pobūdžio transporto priemonėms. Tai tikrai yra sveikintina. Toliau kalbant apie saugumo priemonės ir įrangą, mes norėtume pabrėžti, kad žinoma, mes pritarėme tam, jog reikėtų naudotis kaip galima didesnėmis saugumo priemonėmis, tačiau taip pat reikėtų atsižvelgti ir į naujas technologijas, kalbant apie lengvas transporto priemonės ypač. Ypač norėčiau atkreipti jūsų dėmesį į tai, jog mes norėtume išlaikyti diferencijavimą tarp L kategorijos transporto priemonių ir keleivinių transporto priemonių. Čia reikėtų daryti labai aiškų skirimą. Uh, Taip pat reikėtų atkreipti didesnį dėmesį ir į saugumo aspektus, kadangi tikrai negalime apsimesti, kad lengvos e, transpo, keturatės transporto priemonės e, turi visiškai kitokias, kitokią saugumo įrangą negu kad keleivinės transporto priemonės, nekalbant jau apie kaštus, bet čia reikia atsižvelgti ir į inžinier, inžinerinius e, aspektus. Kalbant apie stabdžio antiblokavimo sistemos sumontavimą, norėtume pabrėžti, jog mes tai svarstėme labai atidžiai, ėmėme kaip pagrindą taip pat ir poveikio studiją. Mes patys pateikėme pasiūlymą šiuo klausimu ir jis tikrai pasiekė tinkamo balanso. Mūsų nuomonė reikėtų skirti lengvas motorinės transporto priemonės ir skuterius konkrečiai. Mes tuo pat metu taip pat neturėtume pamiršti ir to, jog tokio pobūdžio transporto priemonės yra reklamuojamos ypač miesto transporto naudojimui. Ir mūsų pasiūlymas turėjo tam tikrą įtaką ypač e, teikiant siūlymus dėl stabdžio antiblokavimo sistemos ir kalbant apskritai apie pažangės stabdžių sistemas susijusias su L kategorijos transporto priemonėmis. Toliau kalbant apie išmetamus teršalus, mes pritarėme tam, jog žinoma reikėtų dėti visas pastangas, jog mes apskritai gerintume L kategorijos transporto priemonių e, aplinkosauginius reikalavimus, mes turime atsižvelgti ir į tai, jog buvo atliktos tam tikros studijos, tam tikri tyrimai šioje srityje. Tačiau tuo pat metu mes e, kalbame tiek apie išlaidas, tiek ir apie techninės priemonės. Mes manome, jog mūsų siūlymas, e, pasiūlymas, e, kalbantis konkrečiai apie labai lengvas L kategorijos transporto priemonės, pasiekia tinkamą balansą. Nepamirškime, jog šios transporto priemonės jau prieš teikiant šį pasiūlymą plėtojosi ir vystėsi tą pačią kryptimį kaip ir lengvusios transporto keliavinės priemonėmis. Taigi turime išstudijuoti ir įgyvendinti visus e, naujausius technologinius pasikeitimus ir atsižvelgti į tai tinkamų laikų. Dėkuoju uždėmesi. Dėkoju komisijai, ponas Zylė, ar turėtumėte ką pridėti? Taip, tiesiog norėčiau pakomentuoti tai, ką sakė komisija dėl abieją sistemos montavimo mažo galingumo motocikluose. Be abejo, aš stengiausi nuo pat pradžių atskirti motociklus, kurie yra skirti važinėti mieste nuo kitų motociklų. Uh, Mes svarstėme tai komitete ir transporto komitetas daugiausia rūpinasi sauga. Ir be abejo, mūsų pozicija nelabai gali tikti tiek motociklų naudotojams, tiek jų gamintojams. Ir turime leisti kolegoms Rimko komitete taip pat e, tinkamai dirbti savo darbą. Ir dar kartą visiems dėkoju. Sekretoriato darbuotojai beje buvo labai profesionalus. Dėkoju. Dėkoju. Komitete balsuosim dėl šio dokumento rytoj, taigi baigime svarstyti šiandienos darbo tvarkę. Ir jei koordinatoriai jau atvyko, tuomet iš karto galėtume pradėti koordinatorių posėdį. Pasistengsime surasti poną Grošą. Ir 9 val. rytoj prasidės e,